Norėčiau paprašyti visų susėsti. Visų pirma, norėčiau pas, suteikti žodį ponui Marijas dėl darbo tvarkos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Paprašiau žodžio dėl darbo.